atsiliepti jūsų prašymą dėl 40 narių. Ir dabar perėsime prie balsavimo dėl padėties Šilankoje. Turime pasiūlymą dėl rezoliucijos. Pateikė GUNGL e, kairieji ir balsuojame dėl jos. Kas už? prieš, susilaikė, atkrenta. E, ponas Medina dar procedūrinį turi klausimą. Aš e, esu salėje, bet kadangi e, socialistų frakcijoje esam susitarę, nebalsuoju. Nedalyvauju balsavime. To αποτέλεσμα ήταν μέσα από πλειοψηφία. Τώρα ε, εξετάζουμε την κοινή πρόταση ψηφίσματος. Dabar pasižiūrėkime į bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos, kurį pateikė keturios frakcijos šiuo tuo pačiu klausimu. Ponas Tanokas dar norėtų pateikti pakeitimą žodžiu, jeigu aš neklystu dėl antros pastraipos. Aš e, prašau pakeisti žodinį pakeitimą Mes ką tik tai susitarėme dėl jo, nes e, supratome, kad bendroje rezoliucijoje yra klaida, ten kalbam apie nešaudimo laikotarpį ir norime pakeisti tai į paliaubas. Ir e, yra, ten kalbama apie bendrą deklaraciją ir ten būtent pasakyta no fire period. Bet me, Vis tik tai siūlau įrašyti žodžius no fire į anglišką tekstą. Ar kas nors norėtų paprieštarauti dėl to, ką pasiūlė ponas Tanokas? Ne, ponė atsakė. Man atrodo, kad čia kažkas yra giliau ir galėtų mums ponas Tanokas galbūt apie tai pasakyti prieš balsuojant. Ar čia tik tai toks mažas pakeitimas? Enta including the word humanitarian aid, which was just. Kartu su žodžiais humanitarinė. Dar čia yra susiję viskas su humanitarinė pagalba, kad būtų aišku, apie ką kalbama. Taigi e, siūloma įrašyti tuos žodžius no fire, kurie yra pirmininkų deklaracijoje. Taigi, ponas Tanukas pasiūlė tau konkretų pakeitimą. Dar ponas Romeva. Pasirodo, čia labai karštos diskusijos šiandien vyksta. Taigi, ponė Romeva. E, aš nežinau, tai lingvisnė problema ar teisinė. Tekste kalbama apie ugnies nutraukimą. Ar aš net taip kažką suprantu? Man atrodo, kad turėtų būti žodis ceasefire, ugnies nutraukimas. Ponas Tanokas aiškiai pasakė, jis siūlo galutinę versiją pakeitime žodžiu. Jis aiškiai pasakė, kas pakeistų konkrečią pastraipą. Ar kas nors prieštarauja? Atrodo, niekas neprieštaravo. Taigi dabar balsuojame dėl antros pastraipos su pono Tanoko pasiūlytų pakeitimu. Taigi, kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta, kaip kad buvo pasiūlytas tokiu pakeitimu. Toliau konstatuojamoji dalis. Ponas Stanokas turi dar vieną pasiūlymą dėl pakeitimo. ką tik supratau, atrodo, kad pagal balsavimo sąrašą aš šiek suklydau, pateikiau jums žodinį pakeitimą K konstatuojamai daliai. Labai atsiprašau. Na, o dabar grįžtame prie antrosios pastraipos. Gal tada galėtume apversti visą tai balsavimo sąrašą. Aš labai atsiprašau, bet savo balsavimo sąraše uh, Aš pasiklydau, e, pateikiau jums žodinį pakeitimą K daliai, o ne antrai pastraipai. E, labai atsiprašau, ponė pirmininkė, už tai. Balsavome už pakeitimą, dabar galėtume grįžti prie pakeitimo antrai pastraipai. Pirmininkė, gerai, panas Tanukai, taip ir padarysim. Čia reikia elgtis labai atsargiai, reikia atidžiai pažiūrėti. Taigi dabar balsuojame dėl antrosios pastraipas. Ar galėtumėte pakartoti siūlomą žodinį pakeitimą šiai pastraipai? Prašom, kolegas, pasiklausykit, kad galėtume baigti laiku. Ponas Tanokai, jums žodis. Taigi antrai pastraipai. Reiktų taip sakyti, mano, kad karinė pergalė prieš LTTI, kaip numatyta Šrilankos vyriausybės, nepadarys aiškių reikalavimų ieškoti karinio sprendimo, norint užtikrinti ilgalaikę taiką. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει αντίδραση στην τροπολογία αυτή. Tvarkoj, dabar ar šitam konkrečiam yra pasipriešinimo? Ne, už, prieš, susilaikė, pritarta. Taigi dabar antroji pastraipa su pakeitimais priimta. Einame dabar prie K konstatuojamosios dalies, kuri jau buvo pataisyta, dėl to balsavome. O dabar ponas man sakys. Na, jeigu būtume korektiški, turėtume dėl K konstatuojamosios dalies balsuoti. Pirmininkė, dėkoju, kad būtų visiškai aišku. Dar kartą tai padarykime. Pažvelkime į K konstatuojamąją dalį. Ponas Tanokai, gal dar kartą pakartotumėt savo žodinį pakeitimą. Ponai Romėvai, aiškiau pasakysiu, čia turėtų būti kalbama Tuo tarpu, kai bendra pirmininkai Tokijoje kreipėsi į šalis paskelbti nešaudimo laikotarpį, per kurį galima būtų evakuoti sergančius, sužeistuosius ir toliau kaip tekste. Pirmininkė, manau, kad dabar nesusipratimų nėra. Kas už, balsuokime. Prieš. Susilaikė. pritarėme K konstatuojamai daliai su pakeitimais. Dabar balsuosime dėl visos bendros rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar. E, pirmininkė atsiprašo, sako, pritarta. O dabar perėsime prie šešių pasiūlymų dėl rezoliucijos skirtos Birmos pabėgėliams Tailandė. Ponas Tanokai, jis, jūs vėl atrodo siūlote žodinį pakeitimą. Ponas Tanokai labai, labai atidžiai ką jūs čia dėl antros pastraipos šioje rezoliucijoje norite pasakyti, nes atrodo turite dar daugiau pakeitimų. Pirmininkė, dar, dar kartą žiūriu, kad pareigūnai surašė žodinius pakeitimus ne tą tvarką, kokią balsuosime, tai reikės man dabar labai atidžiai irgi pasižiūrėti. Antroje pastraipoje pabaigoje norime pridėti žodžius taip pat kaip tyčinį skurdinimą neteisėtą apmokesnimą ir žemės konfiskavimą. Ar būtų... Gerai, ar kas nors prieštarauja? Jeigu ne, tai balsuojame dėl antros pastraipos, kaip kad pasiūlė ponas Tenokas. Už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar periname prie penktosios pastraipos teksto. Dar kartą, pono Tanoko, pakeitimas žodžius. Taigi labai didžiai jūsų klausome, pone Tanokai. Taigi siūlome tokį pakeitimą. Sveikina Tailando vyriausybės bendradarbiavimą su jungtinių tautų vyriausiųjų galiotinių pabėgėlių reikalams ir reikalauja imtis e, nedelsiant veiksmų visiems apsaugoti pabėgėliams pagal 51 metų Junktinių tautų konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir 67 metų protokolo. Labai aišku, ponė Tanokai, ar kas nors prieštarauja. Jeigu ne, tai balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau šeštoji pastraipa. Dar kartą jūsų žodinis pakeitimas, ponė Tanokai, klausome jūsų. Taigi perskaitysiu visą e, tekstą. Pabrėžia, kad valtimis plaukiančių pabėgėlių problema, su kuria susiduria Tailandas ir kitos šalys, e, yra regiono problema ir teigiamai vertina Tailando vyriausybės pastangas plėtoti bendradarbiavimą, siekiant spręsti e, to rohingų tautybės žmonių problemą. E, Taip pat e, sveikina bendradarbiavimą su Indijos, Indonezijos, Bangladešo ir kitų šalių ambasadoriais ir prašo ASEAN narės ieškoti nuolatinio šios ilgalaikės problemos išsprendimo. E, ačiū, ponia Tanukai. Dabar kas už, prieš, susilaikė. Lengvai patvirtintas po septintosios pastraipos liberalų pakeitimas, kas už prieš. Kas, u, kas prieš? Susilaikė? Atkrenta. Dar socialistų pakeitimas. E, balsuojame atskirai. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš? susilaikė, patvirtinta antra dalis, už, prieš, susilaikė, atkrenta. Po aštuntąją pastraipą liberalų pakeitimas, kas už, prieš, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar E konstatuojamoji dalis, pakeitimą žodžiu, ponas Tanokas. E konstatuojamoji dalis, dalis turėtų būti taip, kadangi jungtinių tautų pabėgėlių agentūra išreiškė susirūpinimą dėl to, kad Birmos pabėgėliai patiria Ir žinome, kad 126 rohingų tautybės pabėgėliai tebėra areštuoti. Ačiū, ponė Tanokai. Ar kas prieš? Dabar balsuojame už. Kas už E konstatuojamąją dalį? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Dabar dėl visko už prieš susilaikę Patvirtinta. Dabar pereiname prie kitos temos. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos. Dėl e, Čezarės Batisti balsavimas vardinis. Pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. 40